Goedemiddag, collega's. Labadiena, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę į posėdį. Man malonu pirmininkauti šiam posėdžiui. Ponas magistris posėdžių pirmininkaus nuo rykdienos. Turime nemažai dokumentų, dėl kurių turime šiandien balsuoti. Tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiai, neturėtų būti jokių problemų, tačiau visų pirma turime patvirtinti darbo atvarkę. Atrodo, nebuvo pateikta prašymų pakeisti darbo atvarkę. Taigi prašau dabar parengti balsavimo korteles nes kai bus galtinis balsavimas dėl pranešimų, turėsime balsuoti su kortelėmis, kad žinotume, koks yra santykis ar balsavimo santykis tarp frakcijų. Šis posėdis yra transliuojamas, todėl prašom elgtis gražiai. Trečiasis klausimas. Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas posėdžio vykusio vasario 10 dieną. Jūs gavote šios, šios protokolus kovo 14 dieną. Jeigu iki šio posėdžio pabaigos nebus pastabų, bus protokolas laikomus patvirtintų. Ar turite daugiau pastabų? Ne, tuomet pereiname prie ketvirtojo klausimo. Ir pradėsime balsuoti dėl įvairių pranešimų, kuriuos parengė mūsų kolega ponas Tavrakakis. Dabar kreipiuosi į Jūs, ar turite ką pasakyti ir paaiškinti nieko. Taigi pirmasis pranešimas. Ketvirtasis klausimas. ES įstaigų vertimo centras. Pirmiausia, pasiūlymas dėl sprendimo patvirtinti įvykdymą, kas už, ar turime balsuoti su kortelėmis. Taigi balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 15 už, atsiprašau, 12 už, 2 prieš, 1 susilaikė, patvirtinta pasiūlymas dėl sprendimo už daryti sąskaitas, kas už prieš elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Dvylika už, du prieš vieną susilaikė. Toliau e, pasiūlymas dėl rezoliucijos elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Rezultatas 13 už vienas prieš, du susilaikė. Toliau penktasis klausimas. Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro. Visų pirma, balsuojame elektroniniu būdu dėl pasiūlymo dėl sprendimo. Elektroniniu būdu prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Rezultatas 13 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Toliau pasiūlymas dėl sprendimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 14 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Toliau 3 pakeitimai kuriuos pateikė užimtumo komitetas. Trečias ir penktas pakeitimai jau įtraukė į pono Stavrakakis pasiūlymą. Taigi reikia balsuoti dėl pirmo, antro ir ketvirtojo pakeitimų. Siūlo balsuoti blokų, pakeliant rankas kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Galtinis balsavimas dėl rezoliucijos elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 15 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Toliau. Šeštasis klausimas. Bendrijos žuvinkystės kontrolės agentūra. Pirmiausia, balsuojame su kortelėmis dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 16 už, niekas ne prieš, 2 susilaikė. Toliau sprendimas uždaryti sąskaitas, elektroninių būdukas už, atsiprašau, elektroninis balsavimas. Pradėjome balsuoti, baigėme balsuoti, 16, 15 už, niekas ne prieš, vienas susilaikė. Toliau rezoliucija yra pakeitimas, kurį pateikė žalinkystės e, komitetas, trečias pakeitimas. Pirmas, antras ir ketvirtas pakeitimai įtraukti į projektą, taigi norėčiau parašyti pakelti rankas, kas už trečią pakeitimą, kas prieš, susilaiko. Pakeitimas patvirtintas, galutinis balsavimas elektroniniu baltu, pra, būdu pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 17 už, niekas neužsakė prieš, vienas susilaikė. Toliau septintas klausimas. Europos, Europos aviacijos saugos agentūra. Transporto komiteto pakeitimai 5, 4 ir 8 įtraukti, bet pirmiausia, siūloma dėl, bals, dėl pasiūlymo patvirtinti sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. 17 už, niekas ne. Prieš du susilaikė. Toliau pasiūlymas uždaryti sąskaitas elektroniniu būdu. Pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. 16 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Toliau turime keturis transporto komiteto pakeitimus. Ar galima balsuoti bloku? Gerai, balsuojame dėl visų iš karto, pakeldami rankas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Galtinis balsavimas dėl rezoliucijos, elektroniniu būdu, kas prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 17 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Aštuntasis klausimas. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Ketvirtas, trečias, ketvirtas ir dešimtas Envi komiteto pakeitimai įtraukti. Tačiau pirmiausia balsuojame dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 16 už, niekas nebalsavo prieš, 2 susilaikė. Pasiūlymas dėl sprendimo uždaryti sąskaitas elektroniniu būdu, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. 16 už, 1 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau turime septynis pakeitimus, kurios pateikė aplinkos komitetas, ar galime balsuoti bloku. Pakeliant rankas, kas už, prieš, vienas prieš, kas susilaikė. Pakeitimai patvirtintų. Patvirtinti balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo elektroniniu būdu, pradedame balsuoti, balsuoti baigiame, rezultatas 18 už, Niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Toliau devintas klausimas. Europos cheminių medžiagų agentūra. Aplinkos apsaugos komiteto. Pirmas, antras ir septintas pakeitimai įtraukti. Reikia balsuoti dėl 3, 4, 5 ir 6. Pirmiausia, balsuojame dėl sprendimo patvirtinti biudžeto vykdymą elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 16 už, niekas ne prieš, 2 susilaikė. Pasiūlymas dėl sprendimo uždaryti sąskaitas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. 18 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Tai dabar trečias, ketvirtas, penktas, šeštas pakeitimai, kurios patikė aplinkos komitetas blokų. Pakrant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko vienbalsiai patvirtinta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 17 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Toliau, dešimtas klausimas. Europos aplinkos agentūra Aplinkos komiteto pakeitimai ketvirtas jau įtrauktas ir dalis šešto bei dalis devinto. Tai reiškia, kad reikės balsuoti dėl kelių aplinkos komiteto pasiūlymų. Pirmiausia, dėl vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. 17 už, niekas nebalsavo prieš, 2 susilaikė. Toliau pasiūlymas dėl sprendimo uždaryti sąskaitas elektroniniu būdu, pradėjome balsuoti. Balsavimas baigiamas. 19 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Toliau. Dar galima dėl pakeitimų balsuoti blokų. Balsuojame blokų yra nedidelis pakeitimas, tačiau jis aiškiai yra pažymėtas. Taigi, pirmas, antras, reiškia, penktas, šeštas, septintas ir aštuntas blokų. Pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaiko. Vienbalsiai patvirtinti. Toliau galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. 20 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Viskas kol kas gerai. 11 klausimas. Europos narkotikų narkomanijos stebėsinos centras. Lybė komitetas pateikė antrą pakeitimą, kuris jau yra įtrauktas į tekstą. Pirmiausia, balsuojame dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Prašom balsuoti. Baigiame. 17 už vienas prieš 2 susilaikė. Toliau sąskaitų uždarimas. Vėlgi elektroniniu būdu prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. 19 už vienas prieš vienas susilaikė. Toliau turime tris pakeitimus, kuriuos patikė lybė komitetas. Pirmą, ketvirtą ir trečią. Ar galima balsuoti blokų, pakeliant rankas, kas už, prieš susilaikė patvirtinti. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 18 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Toliau 12 klausimas. Europos jūrų saugumo agentūra. Trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas ir aštuntas, kuriuos patikė transporto komitetas, yra jau įtraukti į tekstą. Pirmiausia, balsuojame dėl sprendimo įvykdyti biudžeto, patvirtinti biudžeto įvykdymą. Elektroniniu būdu balsavimas baigiamas. 19 už, niekas ne prieš, 2 susilaikė. Toliau sąskaitų uždarimas, taip pat elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Du pakeitimai pateikti transporto komiteto. Pirmas ir antras blokų. Pakeliant rankas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau galtinis balsavimas. Vėlgi elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigiamas. 20 už, vienas susilaikė. Toliau, 13 klausimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra. Balsavimo kortelėmis dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. 17 už, vienas susilaikė, du, vienas prieš du susilaikė. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimų. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Pone Fjellneri, jūs šiek tiek vėluojate. 19 už vienas prieš vienas susilaikė. <clears throat> Ponas Fjellneris gali dalyvauti balsuojant dėl rezoliucijos. Galutinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 19 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Toliau 14 klausimas. Europos geležinkelio agentūra buvo transporto komiteto pakeitimų. Pirmas, trečias, septintas, aštuntas, devintas jau įtraukti. Dėl kelių dar reikės balsuoti, tačiau pirmiausia siūlyme balsuoti dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. 19 už, niekas nebalsavo prieš, 2 susilaikė. Toliau sąskaitų uždarimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 20 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Toliau balsavimas raše, matote, turime pakeitimų antrą ir ketvirtą. Norėčiau balsuoti dėl jų blokų, pakeliant rankas, kas už, kas prieš, susilaiko. Nebalsuojame blokų, gerai, nebalsuojame. Pirmiausia, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau pirmoji dalis žodinis pakeitimas jį pateikė Kornelius de Jong. Kaip suprantu, pranešėjas pritarė šiam pakeitimui, kas už, kas prieš, susilaiko. Čia man kelia abejonių, man atrodo, reikia balsuoti elektroniniu būdu, reikia patvirtinti, patikrinti balsavimą dėl pirmosios dalies. Elektroninis patvirtinimas, tai patikrinimas 9 už, 12 prieš, niekas nesuslaikė. Atmestas. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Galutinis balsavimas su kortelėmis. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. 16 už niekas prieš du susilaikė. Penkioliktas klausimas. Europos mokymo fondas. Žimtumo komitetas pateikė du pakeitimus, kurie įtraukti, antras ir trečias. Taigi, dariau balsuosime dėl dar dviejų. Pirmiausia, balsuojame dėl pasiūlymo patvirtinti biudžeto įvykdymą Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Toliau dėl sąskaitų uždarimo pradame balsuoti. Baigiame. 19 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Du pakeitimai. Pirmas ir ketvirtas. Ar galime balsuoti blokų? Taip. Kas už? prieš susilaiko patvirtinti. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 18 už vienas prieš vienas susilaikė. 16. Toliau 16 darbo atvirkės punktas. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Buvo užimtumo komiteto pateiktų pakeitimų, kurie jau įtraukti. Tai balsuokime visų pirma dėl pasiūlymo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 19 už, vienas prieš du susilaikė. Toliau dėl sąskaitų uždarimo balsuojame. Prašom vėlgi elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 19 už vienas prieš vieną susilaikė. Toliau techninio pobūdžio pakeitimas trečiam punktui, dėl kurio nereikia balsuoti. Tada iš karto perinam prie galutinio balsavimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame 19 už vienas prieš vieną susilaikė. 17 punktas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas, jau kai kurie pakeitimai pirmas ir antras iš užimtumo komitetų įtraukti, taigi turime dar dėl dviejų balsuoti. Visų pirma, balsuosime dėl sprendimo, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. 20 už, vienas prieš, du susilaikė. Toliau balsuojame elektroniniu būdu dėl sąskaitų uždarimo sprendimo. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigėme. 21 už 1 prieš 1 susilaikė. Toliau rezoliucijos projektas, du užimtumo pakei, komiteto pakeitimai, trečias ir ketvirtas. Gal galime kartu balsuoti. Prašom pakelti rankas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimti pakeitimai ir toliau galutinis balsavimas. Elektroniškai prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 20 už, vienas prieš, vienas susilaikė. 18 darbo atverkės punktas dėl Eurojusto. Reikės balsuoti dėl dviejų lygio komiteto pakeitimo, bet visų pirma, elektroniškai prašom balsuoti dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Balsuoti baigiame. 21 už 1 prieš 1 susilaikė. Dabar balsuojame dėl sąskaitų uždarimo elektroniškai. Balsuoti baigiame. 21 už 1 prieš 1 e, nėra susilaikiusių. Toliau du Libė komiteto pakeitimai, antras ir penktas. Prašom kartu pakelti rankas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 22 už, vienas prieš, atsilaikiusių nebuvo. 19 darbo atvirkės punktas. ES pagrindinių teisų agentūra lybė. Komitetas pateikė tris pakeitimus, kurie jau įtraukti. Pirmas, antras ir trečias. Tad visų pirma balsuokime dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 19 už 3 prieš 1 susilaikė. Saskaitų uždarimas, vėlgi elektroniniu būdu, prašom balsuoti, balsuoti baigiame. 20 už 3 prieš susilaikiusių nėra. Taigi dabar pasiūlymas priimti rezoliuciją. Lybė ketvirtas pakeitimas. Prašom pakelti rankas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau. Ketvirtas punktas žodinis pakeitimas. Kornelis D. Jong pranešės pritarė pakeitimui. Kas už, prašom pakelti rankas, kas prieš. Susilaikė. Priimta taip pat, taigi galutinis balsavimas dabar elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Rezultatas 20 už, 3 prieš, susilaikiusių nebuvo. Dabar perinam prie 20 darbo atvirkės punkto. Tai yra Europos GNSS priežos institucija. Niekas turbūt net nežino, kas tai yra GNSS, tačiau balsuosime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Prašom balsuoti elektroniniu būdu. Čia kažkas susijęs su palidovais, kaip girdėjau. Balsuoti baigiame. 20 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Saskaitų uždarimas, vėlgi elektroniniu būdu prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 20 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Toliau pasiūlymas priimti rezoliuciją. Turime du žodinius pakeitimus. Abu pateikė Kornelis Dejong, pranešėjas pritarė abiem. Ar galime kartu balsuoti? Puiku, prašom pakelti rankas, kas už šios du pakeitimus, kas prieš. Susilaikė. Pakeitimai patvirtinti. Taigi, galutinis balsavimas. Su balsavimo kortelėmis elektroniniu būdu prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 20 už, vienas prieš, vienas susilaikė. 21 darbo tarkės punktas. Artemis bendroji įmonė. Taigi, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimo prašom balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 19 už, 1 prieš, 2 susilaikė. Saskaitų uždarimo sprendimas. Vėlgi prašom elektroniniu būdu balsuoti. Balsuoti baigiame. 20 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Pasiūlymas priimti rezoliuciją vėlgi elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 19 už, 1 prieš, 1 susilaikė. 22 punktas. Bendroji įmonė švarus dangus. Visų pirma, balsuosime dėl biudžeto įvykdymo patvirtimo sprendimo. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. 19 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Dabar saskaitų uždarimas. Prašom vėlgi balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. 22 už, vienas prieš, nu, niekas nesusilaikė. Pasiūlymas priimti rezoliuciją yra Kornelis Dėjom žodinis pakeitimas. Prašom pakelti rankas, kas už jį, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir toliau galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 22 už, 1 prieš susilaikiusių nebuvo. 23 darbo atverkės punktas. Tai yra bendroji įmonė EI. Visų pirma, balsuosime dėl sprendimo, dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 19 už, 1 prieš susilaikiusių nėra. Toliau vėlgi elektroniškai dėl sąskaitų uždarimo prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 20 už, vienas prieš, susilaikiusių nebuvo. Kornelis Dejong žodinis pakeitimas aštuntam punktui. Prašom pakelti rankas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Ir elektroniniu būdu Galutinis balsavimas dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 19 už vienas prieš susilaikiusių nėra. Mm. 23 punktą jau įveikėm darbo atvarkės, taigi 24. 20 over. Uh... 24 darbo atvarkės punktas dėl įtėrį gyvendinimo ir bandalių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės su Kornelis de Jong pakeitimu. Pirmiausia, balsuokime dėl biudžeto patvirtinimo, gyvendinimo elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 20 už 30 prieš niekas nesusilaikė. Savavimas uždaryti sąskaitas, taip pat elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. 21 už 2 susilaikė, 2 prieš niekas nesusilaikė. Dėl Cornelis de Jong žodinio pakeitimo dešimtam punktui, kas už prieš susilaiko pritarta. Kautis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 19 už, 3 prieš, nei vienas nesusilaikė. 25 darbo tokius punktus bendroji įmonės Cezar transporto komitetas pateikė pakeitimų, trečiasis, ketvirtasis, šeštasis ir devintasis jau patvirtinti. Pirmiausia, balsuosime dėl biudžeto gyvenimo patvirtimo elektroniniu būdu, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Balsavimo rezultatas 21 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Taip pat elektroniniu būdu balsuojame dėl sąskaitų uždarimo. Balsuoti pradedame. Balsavimo rezultatas 23 už, 1 prieš, ne 1 nesusilaikė. Buvo patikti keli pasiūlymai. Pirmas, antras, septintasis ir penktasis iš transporto komiteto. Ar galime balsuoti dėl jų kartu? Kas už? kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis punktas, Kornelis Dėjau, žodinis pakeitimas, e, keliant rankas, kas už prieš susilaiko. Šis pakeitimas taip pat patvirtintas, gautinis balsavimas elektroniniu būdu balsuoti. Pradedame, balsuoti baigiame. ir galutinis balsavimas 22 už vienas prieš, nei vienas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Su. Dėkojame už atliktą darbą ir kadangi <clears throat> pakankamai greitai balsavome, tai sutaupė 25 minutės laiko, galime kitą darbo tvarkės punktą pradėti svarstyti. Kitas darbo tvarkės punktas yra diskusija sekretariato dėka. E, mūsų kitas darbo tokias punktas yra pono Rivelinio pranešimas dėl tarybos biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo. Turime pasikeisti nuomonėmis. Aš ieškau dabar dokumentų apie tai, koks buvo ankstesnis nuomonių pasikeitimas, kadangi tarybos generalinis sekretorius mums atsiunti tam tikros šankstinės informacijos. Inderdaad, we hebben dus. Um... Iš tiesų, komiteto kolegos gavo tarybos generalinio sekretoriaus laišką, kuriame taryba mums prižadėjo kai kurios dalykus, atsiuntė dokumentus, būtent susijusius su 2009 metų finansinės veiklos ataskaitas, sąskaitų kopijomis Vidaus e, audito 2009 metų rezultatų apibendrinimą, tačiau nebuvo patikta atsakymo į mūsų klausimų sąrašą. Kovo antrą dieną nuolatinio atstovo komitetas e, pritarė e, savitarpio supratimo memorandumui dėl santykių tarp tarybos ir komisijos, turint omenyje biudžeto gyvendinimo įvykdymo patvirtinimo. E, Ir dabar mes ketiname toliau svarstyti šį pranešimą, suteiksiu žodį pranešėjui, kolegai Rivelinį, kuris tuo tarpu e, aptarė nemažai klausimų su nemažai kolegų, taigi prašytume dabar informuoti, kokia yra naujausia padėtis. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, šiandien mes svarstome labai svarbą pranešimą, rengdamės rytojus balsavimui dėl tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo. Žinote, kad jums, e, kaip žinote, jums buvo išdalintas darbo, e, balsavimo sąrašas. E, aš dėl trijų svarbių priežasčių norėčiau, kad dėl tarybos biudžeto vykdymo būtų balsuojama pačioje pabaigoje. Pirmoji priežastis yra ta, kad taryba neatsižvelgia mūsų raginimo oficialiai ir formaliai kompetitinga, sustikti su uh, kompetitingu parlamento komitetu arba pranešėjų, kad būtų aptarti su 2009 metų biudžeto vykdymu susiję aspektai. Antras dalykas, taryba atsisakė raštu pateikti atsakymus į 2010 metų gruodžio 14 dieną išsiųstus klausimus, kurias išsiuntė pranešėjas. Trečioji priežastis - parlamentas negavo svarbiausių tarybos dokumentų, pavyzdžiui, pilno biudžeto išlaidų sąrašo. Aš tačiau nenorėčiau dabar daugiausiai dėmesio skirti dabartiniai padėčiai arba mano ar kitų frakcijų apsisprendimo nepritarti biudžeto vykdymo patvirtinimui. Manau, kad politinis sprendimas e, įmanomas yra nukelti e, biudžeto vykdymo patvirtinimą ir aš tikiuosi, kad rytoj bus priimtas atitinkamas sprendimas balsuojant. Mano e, pasisakymas galbūt būtų prasmingas susitelkiant prie ilgalaikės perspektyvos ir strategijos, kurią turėtume pasirinkti, kitaip tariant, dėl strategijos susijusios su tolesniais, tolesniais veiksmais po rytojaus balsavimo. Atrodo, kad yra aišku, jo komitetas nuspręs nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą, taigi dabar kyla klausimas, koks vaidmo mums, kaip biudžeto kontrolės komitetui, galėtų atitekti, ieškant uh, galimos išeities iš šios institucinės aklavitės, į kurią esame patekę prieš kelis metus. Taigi aš norėčiau pasiūlyti ir užsiminti apie kai kurios galimus sprendimų būdus ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Pirmasis sprendimo pasiūlymas tai yra 2008 metų rezoliuciją dėl e, parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ten e, yra minimi svarbus dokumentai, pavyzdžiui, e, dokumentas susijęs su aktyvų ir pasyvų balansu, metinė ataskaita dėl finansų valdymo ir biudžeto įvykdymo, taip pat vidaus auditoriaus ataskaitą ir e, ši procedūra turi būti siejama su diskusijomis dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Antra galimybė yra tokia, pagal ją taryba turėtų dalyvauti procedūroje, kuri taikoma ir kitoms institucijoms, tai reiškia, kad e, parlamentas turėtų gauti atitinkamas tarybos rekomendacijas. Trečiasis sprendimas e, būtų įmanomas pasitelkus tarp institucinių sustarimą, kuriame būtų numatoma, numatomos atitinkamos, e, atitinkami etapai ir procedūras e, įsikišant pirmininkų suėgai, konstitucinio reikalų komitetų, tokiu būdu sumažėtų mūsų komiteto reikšmė, kaip minėjau, Ponas Demizie, tarybos atsakingasis sekretorius, kovo 16 dieną atsiuntė mums raštą ir taryba parlamento e, generaliniam sekretoriui Klausui Vėliai pranešė, kad ketina pasirinkti trečiąjį problemų sprendimo būdą, tai yra tarp institucinį susitarimą. Mes priimame domen šį paskutinį raštą ir tai, kas jame parašyta dėl turinio, galiu pasakyti, kad mano nuomonė, ne vienas iš e, trijų pasiūlymų nėra visiems priimtinas. Tai reiškia, kad mes nesugebėjome susitarti, nepaisant to, siekiant išsaugoti institucijos gerą vardą, reikia surasti problemos sprendimo būdą ir parlamentas pasitelkęs atitinkamos procedūras, kurios prasidėjo šią savaitę, prisėmė pagrindinį e, vaidmenį. Sprendžiant šią problemą jau pasiekėme kai kurių rezultatų, todėl manau, kad galime toliau e, svarstyti galima problemos sprendimą, kuris būti, būtų paremtas e, pastarųjų metų birželio pirmosios dienos atinkama rezoliucija, todėl prašyčiau kolegų pareikšti dėl, dėl to savo nuomonę dalyvauti diskusijoje tam, kad ateityje galėtume susitarti dėl bendros pozicijos. Na, o po diskusijų apibendrinsiu jūsų išsakytas mintis ir pasistengsiu pateikti tam tikrus pasiūlymus, kad būtų suformuota tam tikra pozicija, kurią galbūt išorės stebėtojai e, įvertins kaip nepakankamai skaidrę, na ir negalime atmesti galimybės, kad tarybai bus e, pripažinta ypatinga pozicija arba statusas. Ačiū kolegai Revelinį. Kol kas nematau prašančių žodžio. Pone Ajala Sender, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai Revelinį Dėkuoju už e, atliktą darbą ir tos derinimo veiksmus, kuriuos jis atliko bendraudamas su šešėliniais pranešėjais ir pirmininkaujančios Vengrijos atstovais pranešėjas jau pristatė padėtį. Pirmininkaujantį Vengriją pranešėjas ir kiti suinteresuoti subjektai dėjo daug pastangų iškodami problemos sprendimo, mes e, pageidautume, kad rybose būtų pažengta šiek tiek daugiau prieki nei praėjusiais metais. Galbūt e, reiktų tarti keletą žodžių apie neformalizuotas procedūras. Šiek tiek pažangos pasiekėme, tačiau bendradarbiavimas nevyko visiškai sklandžiai. Taigi džiaugiuosi, kad tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimas turėtų būti nukeltas pirmiausiai. Tai pakankamai kritinis momentas ir yra svarbu išsiaiškinti, koks šiame procese vaidmuo tenka parlamentui. ir <clears throat> taryba kaip institucija, suojame suprantama, turi atsakyti į kai kuriuose pateiktus klausimus. Girdėjome, kokie sprendimai yra siūlomi, turime dabar apsispręsti, kuris sprendimas primtiniausias parlamentui. Todėl būtina priimti sprendimą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo nukelimo. Ponas Revelinė labai aiškiai pristatė priežastis kompromisinių pakeitimų pasiūlymai kol kas negali būti patvirtinti, nes nėra atsakymų į parlamento užduotus klausimus dėl biudžeto išlaidų. Parlamentas prieš patvirtinamus biudžeto vykdymą turi gauti visą reikalavimą informaciją, visas išlaidų sąskaitų kopijas. Taigi plenarinė sesija, manau, galėsime aiškiai e, pasakyti, į kokią padėtį esame patekę ir e, kokios yra mūsų atitinkamo sprendimo priežastys, turiuomenyje sprendimo nepatvirtinti arba nukelti tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimą. Manau, kad yra svarbu pabrėžti, kad taryba turi tam tikrų administracijų išlaidų, tačiau yra ir nemažos apimties kitokių išlaidų, dėl kurių mums kyla nemažai klausimų ir prieš patvirtinami biudžeto vykdymą turime gauti šios klausimus atsakymus. Privalome užtikrinti kad e, šių išlaidų administravimas taryboje vyktų taip pat kaip ir kitose institucijose. Tikiuosi, kad galiausiai padėtis netaps dar sudėtingesnė, todėl norėčiau, kad biudžeto vykdymo patvirtinimas būtų nukeltas. Tai yra pritariu kolegos Revelinį pasiūlymams ir pasirinktai krypčiai. Ir tikiuosi, kad tokiu būdu mes rasime reikalingą sprendimą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū Jens Gair. Ačiū pirmininkė. Šiek tiek esu susipainiojęs ar sutrikęs dėl tų raštų ir jų turinio bei priežasčių, kodėl tie raštai buvo, kodėl jis, jis buvo keičiamas. Mano nuomonė, mes pakankamai išsiaiškiname, kokia yra komiteto pozicija. Ir taip sugebėjome išaiškinti, kad nelabai suprantu, kodėl parlamento generalinis sekretorius ketina pasirinkti tarp institucinio susitarimo galimybę. Iki šiol aš supratau, komiteto laikyseną ir poziciją taip, kad parlamentas biudžeto e, vykdymo patvirtinimo institucija nekvestionavo e, biudžeto išlaidų susijusių su bendrijos biudžeto lėšomis. Jeigu taip yra, tai nesuprantu, dėl ko turime dėrėtis, nes tarp institucinio sustarimo būdu vykstančios darybos galėtų atnešti kitokį rezultatą. Ir nesuprantu, koks tas kitas rezultatas turėtų būti ir e, kas e, šiame komitete, kokie jo nariai galėtų tokiam kitam rezultatui pritarti ir kokia mums bus iš to nauda. Mes interpretuojame sutartį vienareikšmiškai, nes e, parlamentas tvirtina biudžeto įvykdymą taryba nori, kad būtų remiamasi abipusiškumo principu. Iki šiol mes atsisakėme juo remtis ir jeigu būtų pasirinktas e, tarp institucinio sustarimo pagrindas, tai nežinau, kokios e, tam, tame sustarime būtų kitos nuostatos, e, lyginant su sutarties nuostatomis. Ačiū už Jūsų pastabą, ponas Hatsimarkakis. Aš pritariu panui Gairiui, todėl aš prašau, kad būtų priimamas sprendimas nukelti biudžeto vykdymo patvirtinimą, o ne patvirtinti biudžeto vykdymo. Į klausimus mes negavome pakankamai atsakymų, tarpusavio supratimo memorandumas nuolatiniu stovo komitetu mūsų taip pat netenkina ir aš manau, kad mes grįžtame netgi į ankstesnės pozicijas nei E, tas, kurios buvo užfiksuotos pastarai kartą per diskusijas, taigi galime tik tai nukelti sprendimą, mes gal, negalime būti e, šventesni už popiežių ir užtrenkti tarybai duris prieš nosį, tačiau <clears throat> siekiant <clears throat> toliau dėrėtis reikia išsiaiškinti, kas už ką yra atsakingas sutartyje. Tai yra aiškiai nurodyta, jeigu taryba abejoja atitinkamomis nuostatomis, tai aš prašyčiau pranešėjo pasiremti 265 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, kreiptis į Europos teisingumo teismą, jeigu taryba ir toliau taryba abejotų mūsų e, įgaliojimais tvirtinti biudžeto vykdymą. Manau, kad remiantis e, šiuo darbo tvarkos taisyklių straipsniu galime kreiptis teisingumo teismą, nes matome labai aiškiai, kad taryba čia nesiekia pažangos, o veikiau netgi žengia žingsnį atgal. Ačiū, ponė Grešlė. Manau, kad turėtume atskirti du dalykus. Tai yra nekyla ginčių dėl e, sprendimo nukelti biudžeto vykdymo patvirtimą, tačiau kitas klausimas, kaip turėtume elgtis toliau, mane nustebino ketvirtadienį atsiųstas raštas e, mūsų parlamento generaliniam sekretoriui. Turiu pasakyti, kad nelabai supratau šio rašto prasmės. Galbūt dėl to, kad mm, nepakankamai gerai moku angliškai. E, mokykloje tam tikras pamokas praleidau, tačiau aš paskambinau parlamento generaliniu sekretoriu vėliai ir pasakiau jam, kad arba jis pritarė tam, ko pageidauja biudžeto kontrolės komitetas, arba mes imsimės kitų priemonių ir procedūrų, o vis dėl, tada, tada viskas užtruktų ilgiau. Tarp institucinį sustarimą turiu omenyje ir e, e, generalinis sekretorius vėlė pareiškė, kad reiks pasirinkti tarp institucijų sustarimą. Ir e, pasirinkus šį sustarimą mes galime tik tai laimėti, todėl turėčiau pasiūlymą pateikti žodinį pakeitimą, kuriame teigiama, kad mes manome, kad tarp institucinis sustarimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo nėra reikalingas. E, ir turime aiškiai suvokti, kad e, taryboje yra didžiulis interesų konfliktas, nes taryba valdo ne tik administracinį biudžetą, tačiau taip pat ir struktūrinius fondus. Ir, uh, dėl to gali parlamentui daryti pakankamą rimtą spaudimą per tarp institucinį susitarimą, o mes nepagėdaujame, kad taip atsitiktų. Todėl aštuntame punkte pateikę žodinį pakeitimą, mes turime aiškiai pasakyti, kad nemanome, jog yra būtina pasitelkti tarp institucinio sustarimo procedūrą, nes norime, kad būtų vadovavimas įprasta procedūra. Esu dėkinga parlamento generaliniam sekretoriui Vėliai, nes manau, kad taryba e, iki šiol nedėjo jokių pastangų darėdamas dėl biudžeto vykdymo su kitomis institucijomis. Tuo tarpu mes nieko daugiau nepageidaujame, norime tik tai, kad būtų vadovaujamasi mūsų aiškiai apibrieštais pageidavimais ir kriterijais, kriterijais kuriuos taikėme visą laiką. Taigi, e, pasitelkus tarp institucinį sustarimą mes galėtume gauti tik mažiau, o to nepageidaujame. Ir tai turėtų būti labai aiškus mūsų signalas į išorę. Ačiū. Jūs teigiate, kad na, nepakankamai pastangų dėjote mokykloje per anglų kalbos pamokas, tačiau aš nelabai to galiu suvaizduoti, nes jūs visą laiką dedate pakankamai daug pastangų, bent jau mūsų komitete ir vykdydama savo parlamentinę veiklą. Taigi aš nemanau, kad Mums reikia žodinio pakeitimo dėl tarp institucinio susitarimo. Tai yra visiškai naujas diskusijos elementas. Ar kas nors norėtų dar dėl jo pasisakyti, ponė Jelasender, jeigu ne, tuomet žodis pranešėjai, pranešėjai pirmiausiai žodis ponė Ajalai Sender. Ačiū. Vėl. Aš jau pritariu ponios Greslė pakeitimų, tai yra visiškai nauja. Turime šeštą kompromisą, aštuntoje dalyje, kur su ponu Ruvilinį sutarėme, kad reikia elgtis taip pat kaip ir kitų institucijų atžvilgių. Nemanau, kad reikia priešintis galimybė dėl kažko tai susidarėti, tačiau jeigu norime išklausyti pono Velę, ką jisai pasakytų. Ne visiškai suprantu, kodėl staiga mums reikia skubiai įrašyti e, tą sakinį, kuris tarybai parodyt, kokia yra mūsų strategija. manau, kad būtų geriau vengti, bet ko per daug radikalaus. Jeigu ir turime tarp institucinį susitarimą ir jeigu generalinis sekretorius mano, kad reikia tai rašyti, tai gerai, jeigu jis tai ir pasakytų. Mes su ponu Reveliniu sutarėme, kad reikia aiškiai pasakyti, kad taip pat šį reikalą žiūrime kaip ir kitų institucijų atžvilgim. Ir jeigu dar sakytume, kad nenorime tarp institucijų sustarimo, tai e, atvertume duris įvairiams neiškiams veiksmams. Ir reikėtų išklausyti pono Velę. Na, pirmininkas, galima pateikti žodinį pakeitimą, aišku, Parlamento nariai gali tai daryti. Tiesiog EPP viduje turi išsiaiškinti, kaip jie nori reaguoti. Pone Gresta, ar norite sureaguoti, ar suteikti žodį pranešėjai? Jeigu mes norime, kad būtų taikoma įprastinė procedūra, o yra dvi galimybės, arba įprastinė procedūra, arba tarp institucinis susitarimas, apie tai parašyta aiškiai, mes turėtume reikalauti įprastos procedūros E, ir aš noriu, kad ji būtų pasitelkta ir nebūtų tarp institucinio susitarimo. Ir e, būtent įprastiem procedūros susitarimas nėra numatytas, jo nereikia. Ir aš noriu, kad tokia mūsų pozicija būtų labai aiški. Aš nenoriu dabar dar papildomus šešis mėnesius diskutuoti apie nežinia ką, dėl kokio nors džentelmenų. Džel susitarimo. Manau, kad tai yra ten e, to slaptai tikisi taryba ir aš to tikrai nenorėčiau, nenorėčiau dėl to diskutuoti. Todėl pageidaučiau įtraukti būtent tą sakinį, kuri, kuris aiškiai atspindėtų mūsų poziciją, nes ne kiekvienas parlamento narys siekia tų pačių tikslų, taip e, atsargiai galėčiau suformuluoti. Na, jeigu parlamentas nepagidauja to papildomo sakinio, tai aišku, galėtume sėdėti ir žiūrėti, kaip viskas baigsis. Kolega Revelinį. Man atrodo, kad reikia viską vertinti taip, kaip, nu, pavyzdžiui, nes yra pusiau tuščia ir pusiau pilna. Ne dėl to, kad pastaruoju metu vyko tokios diskusijos, na bet parlamento pozicija yra tokia, kad mes turime pasakyti tarybai, jog visos politinės frakcijos sutarė, kad būtų laikomasi to centrinio parlamento vaidmens. Ir netgi esančiam paskutiniam pakeitimui rezultatai bus tokie, kad ne vienas narys nebus patenkintas. Susitarimas tarp manęs ir kitų kolegų dėl rydienos balsavimo aiškiai rodo, kokia yra vis parlamentarų pozicija, nepaisant e, partinių reikalų diskusijose. Pateikiau tris sprendimus, nors yra ir kitų galimybių. Yra trys keliai iš krizės. Rydienos pakeitimas. Gali dar kartą patvirtinti mūsų poziciją. Dar turime laiko iki rydienos apie tai pagalvoti. Faktas yra tai, kad tai ir turime pasakyti. Kitaip bus pamiršti iki šiandienos padaryti žingsniai. Faktas yra tai, kad kiekvieno tvirta nuomonė, tvirta pozicija šiame komitete turi užtikrinti, kad parlamentą gerbtų kitos institucijos. Ir tai duotų apčiuopiamų rezultatų taryboje. Ir Manau, kad turime ir toliau eikti šiuo keliu, laikydamėsi griežtų pozicijų ir neatsisakyti išklausyti kitų. Ta tradicija, kai įsiklausoma į kitų nuomonę, taip pat turi išlikti. Tačiau turime reikalauti, kad mūsų nuomonės būtų gerbiama. Taigi dar iki rydienos balsavimo galime apie tai pagalvoti. Ir galbūt kartu su ponia Sendera galbūt galėsime pagalvoti ir patvirtinti savo pozicijas. Dar kolegų nori kalbėti? Ne. Turėjome salėje tarybos atstovų, kurie tikriausiai pasižymėjo mūsų diskusijas ir mūsų nuomonės. ir rytoj balsuosime dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tai bus 30 darbo tarkės klausimas rytoj. Toliau 27 klausimas. Tai yra ypač svarbus punktas, nes dabar kalbėsimės kalbėsime, ap, kalbėsime apie sąjungos metiniam biudžetui taikomas finansinės taisyklės. Dėl posėdžio tvarkos, ponia Sender, ponia pirmininkė. Pastebėjau, kad atrodo dėl kitų institucijų bus perinama tiesiogiai prie balsavimo išskyrus tarybą. Aš norėčiau šiek tiek laiko, kad su ponu Riveliniu galėtume aptarti ekonominio ir socialinio reikalų komitetą, nes jo aptarimas nėra numatytas. Rytoj balsuosime, bet nebuvo laiko jo aptarti. Aš norėčiau e, šį pranešimą aptarti. Na, manau, kad galima tai padaryti galbūt rytoj prieš balsavimą ekonominių ir socialinių reikalų komitetą. Mes kol kas viršėjame grafiką pusvalandžių, tai iš esmės dabar dar turime pusantros valandos dėl be, aptarti ir Vėlinio ir Greslio bendrą pranešimą, man atrodo, pusantros valandos tam nereikės, tuomet iki pusės šešių dar turėsime laiko ir galėsime trumpai ją aptarti, tą ekonominio ir socialinių reikalų komiteto pranešimą. Po to. Taigi, dabar aptarsime 27 klausimą, kurį pradėjau pristatinėti ir po to galėsime aptarti ekonominio socialinių reikalų komitetą ir galbūt dar turėsime laiko prieš susitikimą su ponu Engvirda. Taigi dabar mums reikia aptarti svarbų komisijos dokumentą. Šis dokumentas turėjo dvi ankstesnės versijas, kurias dabar jis pakeičia. Ponas, ponia Greslė ir ponas Rivelinį sušaukė darbo grupę, kuri sustiko ne vieną kartą rengdama šį dokumentą. Šis darbas liekamas pagal 51 taisyklę. Tai yra, ji dirba biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai ir diskusija biudžeto komitete įvyks 13-14 balandžio. O biudžeto kontrolės komiteto nariai yra pakviesti į tą diskusiją. Tačiau aš siūlau dabar pirmą išklausyti, e, kaip mūsų atstovo šiame komitete, kad jis pateiktų mums e, pateiktų informacijos. Ir po to Aišku, steiksiu žodį poniai Greslė kaip biudžeto komiteto atstoviai. Taigi, ponia Revelinai, prašom. Ačiū. Nenoriu daug laiko užimti ir norėčiau duoti laiko poniai Greslė, kad ji turėtų galimybę detaliau pakalbėti apie žymesnius pakeitimus. Aš tikrai pristatysiu šią temą ir pabandysiu, kaip galima trumpiau aptarti finansinių priemonių panaudojimą. Kai kalbam apie bendrą sistemą, tai tikriausiai žinote, kad pasiūlymas e, yra komisijos dokumente 0815 po ilgalaikių diskusijų praeitų metų gruodžio mėnesį. Šiame dokumente apimamas bendrai e, Lisabonos sutarties procesas su bendru peržiūros procesu, pagal kurį daugiau kaip 200 finansinio reglamento e, straipsnių yra pakeičiama. Mes norėjome tai padaryti ir Dabar parlamentas gali pasinaudoti bendro sprendimo galiomis, aptariant komisijos pasiūlymą. O kai dėl finansų reglamento, tai parlamentas įgavo šias galės pagal Lisabono sutartį. Įvyko daug darbo susitikimų, analizuojant naujas savokas, didžiausius pakeitimus kurių nori komisija finansų reglamente. Na ir mes panašiai bandėme su, e, sukurti požiūrį, žvelgti, kaip žvelgti įvairias temas. Na, visų pirma, esminiai pakeitimai perkelimų sistemoje ir kaip išsaugoti parlamento prerogatyvas, kaip e, viena iš, vienos iš biudžeto institucijos e, Antra, toleruotinos klaidos savoka. Na ir po to ES biudžeto įgyvendinimas komisijos pastangomis, pavyzdžiui, reformuojant valdymo procedūras. Taip pat e, tiesioginio ir netiesioginio valdymo e, savokų įvedimas, taip pat biudžeto vykdymo galių suteikimas nevyriausybinėms organiza, nevalstybinėms organizacijoms, pavyzdžiui, kaip Europos investicijų bankui. Na, kai dėl finansinių priemonių savokos, kaip pasakyta komisijos pasiūlyme, ir kai kalbama apie Europos investicijų banko ir kitų institucijų vaidmenį ateityje, mažinant administracinę naštą viešųjų įsigijimų srityje, taip pat kai kalbama apie deleguotus aktus, gali būti pasiūlyti pakeitimai gyvendinimo nuostatoms finansinėme reglamente. Dabar keletas bendrų dalykų. Kaip suprantate, čia keliamos temos yra labai sudėtingos. Kartais tie pasiūlymai yra susiję tik su biudžetu, o kartais jie yra labiau susiję su mūsų e, darbu, tai yra biudžeto kontrolė. Anksčiau jau esame apie tai, kalbėjome apie tos e, toleruotinos klaidos dydį. Ir keletas kolegų dirbusių šiame komitete turbūt e, ilgiau už mane žino, kad komisijos pasiūlymas dėl to toleruotinų klaidų yra gana skubotas, nepakankamai atsargus. Dokumente aš kalbu apie tai, kai vėl mums reikia atsargiau žiūrėti į toleruotinos klaidos riziką. Na ir pagal audito rūmų pasiūlymą mes taip pat siūlome pakeisti komisijos pasiūlymą, kad toleruotinos klaidos dydis taptų valdymo priemonę, kuris leistų, leistų įvertinti visų administracinių ir kontrolės sistemų kainą. Ir taip būtų galima vertinti nevykdymo pavojų. Komisijos pareiga yra nuolat stebėti programų įgyvendinimą. Ir komisija, aišku, turi reaguoti ir taikyti nuostatas, nuolat tikrinti jų vykdymą, keisti tas programas. Ir aišku, kad tuos patikrinimus vykdyti yra sunku, tačiau mes norime, kad ištekliai būtų tvarkomi gerai, kas yra svarbu finansų krizės metais. Todėl tai turi būti daroma labai atsakingai. Na ir mes e, suprantame komisijos e, e, tarnybų nuogastavimą ir galų galę mums pavyko susitarti dėl kai ko. Ir pagaliau keleto, keletas idėjų dėl finansinių priemonių panaudojimo. Pasisakymo pradžioje minėjau mums rūpimus klausimus susijusius su finansinėmis priemonės. Galiu apie tai pakalbėti aišku, detaliau. Na, komisijos pasiūlymas yra susijęs su dviem finansų reglamento straipsniais - 130 ir 131. Ir trimis, trimis įgyvendimo nuostatų straipsniais. kaip pasakyta 130 straipsnėje. Tai čia klausimas yra susijęs su ES finansinės paramos priemonėmis, kurios uh, finansuojamos iš ES biudžeto siekiant strateginių tikslų, pateikiant e, paskolas, subsidijas, investicijas per akcijas, kvazi akcijas ar kitas didesnės rizikos priemonės. Finansinės priemonės daugeliu atveju yra daugiametės finansinės programos dalimi. Kad surinktų lėšas, komisija išleis euro obligacijas e, projektams finansuoti. Na ir pasiūlymas yra kad e, būtent Europos investicijų bankas gautų naujus įgaliojimus dirbti su tomis e, obligacijomis pagal naujas įsigijimų taisyklės ir tuomet teikti subsidijas. Pranešėjai mano, kad toks požiūris yra priimtinas, tačiau reikėtų susilaukti tolesnių komisijos patikslinimų, ypač dėl įgyvendinimo priemonių ir kontrolės priemonių. Tačiau, kai kalbama apie galimybę deleguoti atsakomybę kitai institucijai. Nesame įsitikinę, kad tuomet nereikėtų įtraukti į šį procesą Europos parlamento, nes kitaip Europos investicijų bankas taptų visiškai nepriklausomas. Manau, kad reikėtų pagalvoti apie tolesnę Europos investicijų banko kontrolę kontrolės mechanizmai toliau nebūtų Europos parlamento rankose. Jie būtų išdė, tuomet atsidurtų deleguotų aktų kontekste. Ir pagal 309D įgyvendimo nuostatą atitektų investicijų bankų grinų. Manau, kad reikia priemonės tas sustiprinti ir racionalizuoti normas taikomas valstybėms narėms, nekuriant konflikto tarp skirtingų biudžeto institucijų ar institucijų bei valstybių narių. Reikia užtikrinti, kad Europos parlamentas atliktų tinkamą vaidmenį įgyvendinimo etapuose, kad jis galėtų patikrinti tai, ar pasiekiami politiniai prioritetai. Negalima visko palikti Europos investicijų banko rankose, nepaistant jo statuso pagal sutartis. Turime užtikrinti, kad ateityje galios turi būtų deleguotos tik tai esant konkrečiam teisiniam pagrindui ir užtikrinti, kad komisijos atsakomybė išliktų e, dėl įgyvendinimo. Na ir paskutinės pastabos būtų tokios. Aš manau, komisijos pasiūlymas panaudoti priemonės e, e, ieškant lėšų finansų rinkose gali būti vertintinas pozityviai, ypač e, krizės metu, tuo metu, kai valstybės narės susiduria su sunkumais skolos srityje ir kai dabar iš tikrųjų mes norime kartais mažinti ES išteklių dydį dėl to, kad atitenka didelė našta nuo mokesčių mokėtojams. Taigi, vietoj to, kad e, e, panaudotume mokesčių mokėtojų, mokėtojų lėšas, tų lėšų ieškotume finansų rinkose, būtų visiškai tinkamas būdas didinti ES veiksmus ir išlaidas. Yra kitų priežasčių e, panaudoti tokias finansų priemonės pavyzdžiui, įstojus naujoms norėjams atsiras dar didesnis spaudimas ES biudžetui ir didesni biudžeto apribojimai. Tačiau jau nekalbėsiu apie detalės, norėčiau stikti žodį poniai Greslė, kad jį detaliau pakalbėtų apie tas naujas priemonės ar tiesiog nevaldymo savokas. Ačiū žodis pranešėjai, poniai Greslė. Ačiū kolegai Revelinį visiems kolegoms, kurie dar yra salėje, nes e, biudžeto komitete po trijų minučių diskusijos beveik visi išėjo iš salės, taigi aukštai vertinu biudžeto komit... E, kontrolės komiteto e, kompetenciją ir susidomėjimą. Mes biudžeto komitete turime į kūrė tam tikrą fanų klubą, kuris svarsto šį klausimą, tačiau tų fanų yra labai nedaug. Taigi esame patekę į pakankamai sudėtingą padėtį, nes tekstai yra nestabilus, jie nuolat kinta ir jeigu susitarėme dėl tam tikros redakcijos, negalime būti, būti tikri, kad nebus tas tekstas keičiamas. Taigi, tekstais pirmiausiai susijęs su administraciniu lėšų valdymu ir šią temą buvo parengtas tam tikras statymo galios neturintis dokumentas dėl e, įvairių lėšų valdymo. Čia taip pat e, reikia paminėti privačią ir viešąją partnerystę. E, pasirinkus e, deleguotų teisės aktų modelį, turime aiškiai suprasti, kad parlamentas neturės teisės daryti įtakos vykstantiems procesams. Viešosios ir privačios partnerystės projektai iki šiol vykdyti buvo praktiškai tarybos e, nustatyti reglamentai. Taigi čia klausimas kyla ne už ar prieš, bet e, kaip reiktų tas lėšas valdyti. Ir šiuo metu bandome du kelius tirti, tai yra e, komisijos pasiūlymą svarstoma, svarstome ir bandome išaiškinti, koks vaidmuo tenka komisijai skiriant lėšas. Tačiau komisija mus patikino, kad e, komisija dabar neturi tokių pajėgumų, tai reiškia, kad tos programos prasidėtų pakankamai vėlai, būtų, įmamos, e, būtų pradėtos įgyvendinti. Tai reiškia, rizikos įvertinimo laikotarpis užtruktų, ar nes reikėtų e, atlikti tam tikrą poveikio įvertinimą siūlomų sistemų komisijoje. Yra tam tikrų atvejų, pavyzdžiui, Bulgarijos, apie, kas, apie ką aš garsiai nesakiau, tačiau turėjau omenyje, tačiau komisija tikrai turėtų rimtai e, pasvarstyti ir pasirinkti tokį pasiūlymą ar ne. Kitas variantas yra pasitelkti 53 straipsnio B dalį ir palikti viską taip, kaip yra. O mūsų nuomonė taip neturėtų būti, nes mūsų nuomonė iki šiol taikytos sistemos turėtų būti pakeistos ir pagerintos. Klausimas yra kada ir kaip. Ir į mano atitinkamą klausimą nebuvo atsakyta seminaro metu, nors jame dalyvavo 240 kontroliuojančių institucijų pareigūnų iš valstybių narių. Daugiausiai neiškumų man kyla finansinių priemonių srityje. Kolega Revelinį apie tai jau minėjo. Tas komisijos e, dokumentas 130 straipsnė teigiama, kad kaip finansinės priemonės gali būti taikomos paskolos e, lengvatinių, e, lengvatinių palūkanų paskolos, tai manyčiau, kad būtų gal buvę geriau jas taip ir įvardinti vietoj to, kad čia būtų naudojamos finansinės priemonės terminas ir palūkanų subsidijavimas iš tikrųjų yra išmokos tam, tam tikrose valstybės narėse taikomos, jeigu tą ta, ta daro valstybės narės, turi gauti Briuselio leidimą, jeigu komisija tą daro, tai dėl to nekyla problemų, tik mes siektume integruoti dabar siūlomą procedūrą ir mes manome, kad <clears throat> neturėtų būti taikomos skirtingos procedūros e, teikiant išmokas iš Briuselio ir iš valstybių narių. 131 straipsnėje pateikiami kriterijų pakeitimo pasiūlymai e, susijęs su komisijos pasirinkamomis finansinėmis priemonėmis. Turit kaip įdėmėsi, kad iki šiol finansinės priemonės nebuvo apibrėžtos, taigi būtų neblogai pirmiausiai susitarti dėl atitinkamo apibrėžimo ir dėl to apibrėžimo nebuvimo man jau susidaro nekoks įspūdis. Finansinės priemonės privalo atitikti tinkamų lėšų panaudojimo ir skaidrumo principus ir e, tai yra vieninteliai kriterijai, kurie šioms finansinėms priemonėms kol kas yra taikomi. Aš, aš turiu pakankamai vaizduotis, kad galėčiau įsivaizduoti, kas yra finansinės priemonės, todėl man šių principų šiek tiek e, nepakanka Nu, taigi siūloma papildomus principus pasitelkti, tai yra pridėtinės vertės, taip pat e, šios priemonės turi būti taikomos e, tomis aplinkybėmis, kai e, įprastos rinkos priemonės neveikia arba jų nepakanka ir jas reiktų, jomis reikėtų naudotis per Europos investicijų banką arba kitas panašiaus pobūdžio investicijas komisija ketina apibrėžti išsameu atskiras finansinės priemonės, tačiau e, vis dar turime laukti šių apibrėžimų, nors iki mėnesio pabaigos jau šis klausimas turėtų būti išspręstas. E, ketiname nustatyti didžiausias įmanomas rizikas ir prievolės teikti ataskaitas biudžeto vykdymo institucijai, kitoms institucijoms ir taip pat siekiame, kad būtų reguliariai keičiamas informacija su atitinkamais kompetitingais komitetais ir kad e, nebūtų e, išmokami kokie nors dividendai ar pelnas trečiosiams šalims. Kol kas neaišku, e, kaip turėsime elgtis <clears throat> su <clears throat> finansinių E, instrumentų lėšų, finansinių priemonių lėšų panaudojimo privačios ir viešos partnerystės projektams, nes iki šiol tie viešos privačios partnerystės projektai buvo įgyvendinami pagal e, bendrijos teisę, e, laikantis atitinkamų biudžeto tvarkos nuostatų ir darbo tvarkos taisyklių, buvo pasiūlytos trys viešų privačių projektų partnerystės e, grupės. Taigi mes galime tikėtis, pavyzdžiui, tokios padėties, kad Ispanija būtų į steigta ribotos atsakomybės bendrovė, kurios vienas iš akcininkų būtų komisija. Tai reiškia, kad e, atsirastų tam e, tikra europinio valstybinio kapitalizmo forma. O aš tikėjausi, kad griuvus Berlyno sienai e, tokių e, politikos ryčių renacionalizavimų jau nebeliks. O pagal šį pasiūlymą, komisija pradeda veikti valstybėse narėse ir vadovaujasi valstybės narės atitinkamomis teisės nuostatomis. Esame pasirengę numatyti plataus masto lengvatų europiniams modeliams. E, ir šiuo metu esamas modelis yra paremtas tarybos reglamentu, Aš esu pasirengusi pritarti, kad ateityje e, tokio pobūdžio modelis neturėtų vadovautis darbo tvarkos taisyklėmis ir e, panašiamis papildomomis biurokratinėmis nuostatomis, tačiau aš pasisakau prieš, kad komisija e, vadovautųsi Ispanijos, Vokietijos, Rumunijos ar Lenkijos teisės aktais, kam reikalingi europiniai teisės aktai, jeigu mes su tuo taiksysimės, <clears throat> tai turėtume apskritai šitą kromelį uždaryti. Trumpai tariant, tokias būtų problemos, kurias mes svarstame. Ačiū. Dank u. Ik heb op dit ogenblik één woordmelding, mevrouw Ayala Sender. Ačiū, žodžio prašo. Tik tai, ponia Ayala Sender, a, dar panas Karatis, taip, ir dar į komisiją kreipiuosi, jei norėtumėt kažkurio momentu pasakyti, tai prašom. Ar jūs tik tai mielai klausoties mūsų, ar jūs pagėdatumėt ir pasakyti. Jeigu norėtumėt kažką pasakyti, tai tik pakelkite ranką ir iš karto teiksiu jums žodį. Kaip Jordan, um, um, we hebben al twee EVP'ers aan, aan het woord. Ačiū. Iš APP turime du norinčius pasakyti, tai gal ponai pona Jens Gari pirmą, o paskui ponia Eila Sender. Äh, Ačiū pirmininkė. Ačiū. Kolegoms pranešėjams Revelinė ir Greslė stebime labai atidžiai šią procedūrą, būdami socialdemokratais, procedūrą, kuri vyksta Europos parlamente. Norėčiau keletą pastabų pareikšti e, šiuo klausimu. Tos pastabos būtų skirtos e, pranešėjams ir komisijai. Pirmiausiai noriu paklausti pranešėją. Visiškai suprantu, kad e, kadangi tekstai yra nenusistovėję ir diskusijos nesibaigia, tai yra sudėtinga pasiekti konkrečių rezultatų. <clears throat> Tokiamis aplinkybėmis man kyla klausimas, ar tas tvarkaraštis, kuris buvo nustatytas, ar reiktų pradėti jį kvestionuoti nes atrodo, kad neturite komisijos e, baigtinės pozicijos, tačiau iki mėnesio pabaigos dokumentai turi būti parengti. Dėl turinio e, norėčiau paklausti dėl lėšų skirimo, tačiau galbūt nepakankamai susipažinau su dokumento turiniu. Atrodo, kad e, projektus pirmiausiai įvertina komisija, jiems pritarė ar nepritarė, po to audito rūmai dar atlieka atitinkamą patikrinimą. Po to yra pasiekiama tam tikrų rezultatų. Vokiškai žvelgiant, tai jau galėtų būti vadinama akreditacija, tačiau žvelgdamas į e, diskusijos eigą, susidarau įspūdį, kad valstybės narės turi kitokių ketinimų. Jeigu taip yra, tai prašyčiau tą išsame paaiškinti, nes man iki šiol veikusi sistema problemų nekėlė. O tai, ką valstybės narės galėtų pageidauti, man atrodo panašu į mažesnės apimties patikrą ir prašyčiau man paaiškinti, ko, kokių privalumų aš kaip parlamentaras turėčiau išvelgti šioje naujai siūlomoje sistemoje seminaras, kurį minėjote, e, galbūt ir e, buvo skirtas tam tikrų apibrėžimų, formulavimų, naujų apibrėžimų, e, kurių jau išgirdau, pavyzdžiui, regionės plėtros komitete ir jau bandoma teikti atitinkamas pataisas, e, tiksliau e, regionų komiteto nuomonėse jau tokių naujų apibrėžimų mes sutinkame. Pone Greslė pasakė, kad reikia pagerinti iki šiol veikusias sistemas. Aš nesupratau, kaip ta akreditacija turėtų jas pagerinti. Man kėlė ir nekėlė nuostados. Uh, E, valstybių narių pozicija, kad e, bendro valdymo jos nepriima, nes tai tik tai padidintų sąnaudas. Suspantama, kad kiekvienas pareigūnas džiaugiasi ar valstybės tarnautojas, jeigu jis e, remiantis įvairiais reglamentais, kuriuos patvirtina tiek valstybės narės, tiek bendryje e, Ir e, jeigu jau iš vieną kartą įsigilina, kaip tas taisyklės taikyti, tai labai džiaugiasi, tačiau jeigu jam po to reikia kitą savaitę jau į kitas taisyklės gilintis, tai e, ta procedūra užtrunka žymiai ilgiau lėšų skirimo. Būtent neblogai, jeigu valstybės narės e, galėtų pareikšti šiek tiek intensyviau savo nuomonę dėl teikiamų pasiūlymų, dėl toleruotinų paklaidų dydžių, dėl pasiūlymo turinio esu patenkintas manau, kad stengsimės truputėlį patikslinti ir išplėsti šį pasiūlymą, tačiau dėl šio klausimo, manau, sugebėsime susitarti. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Dank u wel, Jens. Uh, mevrouw Ayala Sender. Ačiū, Jensai. Pane Ayala Sender, dabar žodis. Sí, yo querría, quería, digamos, a los ponentes eh, felicitarles y vamos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti abu du pranešėjus, padėkoti jiems už įdėtas didžiulės pastangas, rengiant šios dokumentus ir ypač akcentuoti bendrą kryptį. Aišku, parlamentas įgyja naujų įgaliojimų, atsakomybės ir tuo pat metu e, iškyla istorin, istorijos lemta būtinybė, kuri kaip tiek didelė, būtent aiškiai matyti, kokie kryptimi reikia eiti ir reikia pasirūpinti, kad finansinio reglamento naujoje struktūroje būtų mažiau galimybių daryti klaidas ir kad būtų mažiau sudėtingas, netoks sudėtingas pats procesas, kad ir procedūrų ir etapų būtų mažiau. Kitas dalykas, noriu pakalbėti apie privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystę ir ypač aptarti komisijos pasiūlymą, kad reikėtų perėti prie um, vieno langelio sistemos uh, tam tikrą prasme, kad uh, jeigu teikiama pagalba, kurioje būtų ir privatus elementas, kad būtų aiškiai numatytos pastato, paskatos investuoti mokslo tyrimus, kad taip pat būtų um, numatytos paskatos taip pat padėti ir smulkiam vidutiniam verslui ta prasme, kad turėtumėm tam tikrų garantijų, jog ši vieno langelio sistema nesukurs dar, dides, dar, dar, dar sudėtingesnės sistemos smulkiam ir vidutiniam verslui. Paprasinimas yra labai svarbus. Mes norėtumėm pasirūpinti kad smulkiam ir vidutiniam verslui nereikėtų susidurti su labai sudėtingomis biurokratinėmis procedūromis, kad realiai jom būtų supaprastintos visos procedūros ir kad taip pat būtų reali galimybė skatinti investicijas į mokslo tyrimus. Vieno langelio sistema, aišku, turėtų daug pranašumų, tačiau labai svarbu kad nebūtų sukurta kažkokia faraoniška, milžiniška, baisi procedūra, kuri būtų visiškai neproporcingai išpūsta e, ir vietoj to, kad smulkiam ir vidutiniam verslui būtų sistema suprasinta, priešingai, kad nebūtų taip, kad jom bus sukurtis tik tai dar sudėtingesnis procesas. Ir aišku, reikia turėti omenyje, kad smulkus mhm. verslas skiriasi nuo stambių įmonių, stambių laboratorijų. Toliau nacionalinės atskaitų patvirtinimo deklaracijos. Čia aš kalbėčiau apie bendrų diskusijų kokybę ir jau keliarius metus mes įskeliame klausimų dėl um, nacionalinės atskaitų patikimumo patvirtinimo deklaracijų. Valst valstybės narės save pristato kaip uh, labai ge, uh, kaip modelius, kaip labai gerus pavyzdžius, kaip jos puikiai viską valdo, kaip jos tikrai prižiūri gerai sąskaitas, kaip, kai na, kalba apie bendro finansavimo, jų pusę, kad jos tikrai labai gerai viską daro. Tačiau mes žinome, kad realiai situacija nėra tokia. Ir vien tai, kad ministras pasirašo. Mm, sutartį dėl bendro finansavimo, garantijas dėl bendro finansavimo tikrai nieko negarantuoja. Tai dar nereiškia, kad tikrai, net jeigu ir ministras pasakė, kad viskas gerai buvo įvykdyti, tai dar nereiškia, kad sąskaitos yra tikrai patikimos. Todėl reikėtų iš naujo su komisija susijęs pamastyti apie naują sistemą, kuri leistų kuri būtų paprasta ir, ir leistų užsitikrinti visas garantijas, kaip kad pavyzdžiui dėl žemės ūkio, tarkim, sistema, kur visų lygių subjektai pateikia savo informaciją, ar tai būtų vietos, regioninio ar nacionalinio ligmens subjektai, visos struktūros pateikia informaciją ir tokiu būdu galima nuolat turėti labai aišku vaizdą apie tai, kokia yra situacija toje srityje. Mhm ir kaip gerai yra kontroliuojamos e, išlaidos. Aišku, reikia pasistengti neapsunkinti visiems gyvenimo. Bet aš noriu paklausti, ar komisija turi kokių minčių, kaip tai būtų galima padaryti gerai ir nepadarant sistemos pernelik sudėtingos ir sunkios, bet ir tuo pačiu metu užsitikrinant, kad būtų visos garantijos, jog pinigai tinkamai panaudoti ir tinkamai išleisti būtent kaip neužkraunant per nelik didelės naštos visiems tiems valdžios lygmenims, mes vis tik tai galėtumėm turėti aiškias garantijas dėl pinigų valdymo. Nes eina kalba tikrai apie pakankamai sudėtingą informaciją, e, pakankamai sudėtingą informacijos rautų valdymą, kai eina kalba apie bendrijos išlaidas, bet tai yra labai svarbu. Na ir galiausiai dėl uh, naujos finansinės priemonės. Uh, Be abejo, Europos investicijų banko vaidmuo turi čia labai sustiprėti. Yra būtent dėl to ir priimti atitinkami sprendimai. Tas yra faktas. Europos biudžetas ir nacionaliniai biudžetai dabar turės prisiderinti prie priimtų sprendimų. Todėl mes esame numatę ir naujas formulės, uh, pagal kurias atsakomybė yra aiškiai apibriešta tų, kas lėšas skiria. Kai eina kalba, pažiūrėjau, apie kažkokias tai ypatingas kritinės situacijas, ar tai finansų, ar tai ekonomikos, ar kitoje srityje, dabar labai svarbu turėti omenyje, kaip bus įgyvendinamos tos naujos finansinės priemonės ir kaip čia mes Europos piliečiam galėsim pateikti garantijas, kad didelė dalis ES biudžeto pinigų buvo panaudota, panaudota tinkamai ir gerai kontroliuojamai. Čia nacionalinės audito institucijos taip pat turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Tas vaidmo turi būti išplėstas, kai nekalba apie tokių naujoviškų finansavimo priemonių įgyvendinimą. Reikia labai, aišku, naujoviškai, kūrybiškai tai pažvelgti, tačiau be abejo reikia užkirsti kelią klaidų galimybei. Ačiū. Ar dar kažkas norėtų pasisakyti? Tai tada komisijai suteiksiu žodį. Ach. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Buvo iškelta labai daug klausimų. Aš pabandysiu juos kažkaip tai sugrupuoti ir atsakysiu ne kiekvienam konkrečiam parlamentarui, bet pasistengsiu atsakyti į e, temas, klausimus sudėliojęs į temas. Taigi visų pirma dėl finansinių priemonių. Toliau buvo klausimai dėl privataus ir valstybės sektoriaus partnerystės. Toliau dėl pasidalyto valdymo ir nacionalinių sąskaitų patikimumo tvirtinimo deklaracijų čia įtraukčiau ir akreditavimo klausimą. Ir galiausiai toleruotinos klaidų rizikos klausimai būtų bei vieno langelio mm, sistema, apie ką kalbėjo ponė Ajela Sender. Bendrai galėčiau pasakyti, kad be abejo esame tokiame etape, kur dar vis aiškinamės, um, aiškiname, kokie yra pateikti pasiūlymai. Ir gerbiama pranešėja būtent tai ir akcentavo, kad mes pateikėme non-paper, um, neoficialų dokumentą biudžeto srity pradėsiu gal nuo paprastesnių dalykų, nes, na, iš tikrųjų apie daug dalykų visokių kalbėjome, toleruotina klaidų rizika, pavyzdžiui, jau aišku, kad pasiūlyme dėl nuo finansinio reglamento nėra visiškai priimtinai išdėstytos tos nuostatos dėl šio klausimo. Teisės aktų leidėjas nesutinka su pasiūlymais, taigi reikės galvoti apie naujas valdymo priemonės biudžeto generalinis direktoratas parengs atitinkamus pasiūlymus komisarui ir po to visai komisijai svarstyti, kad būtų galima į finansinį reglamentą nu, įtraukti e, tokias valdymo priemonės, kurios e, būtent apibrėžtų deleguotų institucijų įgaliojimus. Aš galiu Jūs patikinti, kad tikrai e, kruopšiai pasižymėjome visas jūsų mintis ir atitinkamai jas per, perkelsime į, e, kai formuluosime politiką tai sričiai. Dabar dėl e, valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystės. Pone Greslė labai teisingai kalbėjo apie tai, kad mes pabandėme neapsiriboti tik tai vienu egzistuojančiu modeliu Tai yra tuo modeliu, kuris taikomas GTI. Tai yra bendrai technologijos iniciatyvai. Ir čia galioja finansinio reglamento nuostatos, bet taip pat ir statuto nuostatos. Ir aišku, kad dėl to GTI visas formavimas ir visa pradžia be abejo buvo labai sudėtinga. Daug kas labai skundėsi, e, kokios ilgos yra procedūros, kurias reikia visas praeiti, jeigu nori įkurti GTI. Mm, Europos mokslo tyrimų srityje tai yra labai svarbus klausimas. Mes mm, turėjome daug mm, susitik, bendrų susitikimų, kuriuose dirbome su jungti jungtinių technologijų iniciatyvų direktoriais, bandėme išklausyti jų pageidavimų ir todėl pasiūlėme dar du modelius. Tai yra sui generis modelį. Tai būtų pagal ES bendrijos teisės aktų nuostas įkurtos struktūros iš dalies galbūt jos, joms nebūtų taikomos kai kurios statuto nuostatos. Pavyzdžiui, jeigu jie turi pasamdyti apskatininką aukštesnio ligmens nei nustatyta, tai reikės, aišku, kad jiems dar papildomo posto ir ten visos tos procedūros yra pakankamai sudėtingos ir be abejo tai trukdo uh, tokiam subjektui dirbti. Uh, čia bendrijos teisės aktuose yra numatytos visos nuostatos dėl e, privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės ir būtent toki, tokioms institucijoms mes numatėme ir papildomas nuostatas, kad būtų galima užtikrinti e, bendrijos finansinių interesų gynimą, apsaugą. To iš mūsų prašė akademinis pasaulis tam, kad būtų galima greičiau sukurti jungtinės technologijų iniciatyvas JTI. Mes taip pat siūlėme ir privačios privatinės teisės pagrindų kūriamus e, privatos ir valstybės sektoriaus partnerystės struktūrų modelius. Ir dabar jau yra tokių e, variantų. Aš, aš aišku suprantu, kad čia pagrystas kai kada išsakomas nerimas. Aš poniai pranešėjai ir ponui pranešėjai galėčiau detaliau papasakoti, kaip tie modeliai atrodytų, apie ką tu kalba. Čia pakankamai čia nelabai plačiai naudojami gal tokie variantai, tačiau jeigu kiltų kažkokiu tai papildomų klausimų, tai tikrai aš, aš suprantu, kad juos būtų galima detaliau išanalizuoti. Dėl valstybinio privataus sektoriaus partnerystės mes tengiamės išspręsti um, akademinio pasaulio, tai yra jungtinių technologijų iniciatyvų kūrėjų keliamą susirūpinimą, tai ką jie išiškina kaip problemas, kad būtų galima tuos tris modelius plačiau panaudoti. Tai būtų vienas, kuris dabar egzistuoja, vienas tas bendrijos modelis ir trečias, na, toks modelis, dėl kurio dar reikėtų papildomai aiškintis detaliau, koks jis būtų. Dabar trumpai pabandysiu atsakyti į klausimus dėl vieno langelio sistemos. Tai kaip tai atrodo. Mm, pranešė e, dokumente, vieno langelio sistema būtų paremta tuo, kas e, praeitų metų pabaigoje, šių metų pradžioje buvo siūloma mokslo tyrimams. Čia nyto apie, kalba apie tai, kad um, pri, mes verstumėm tuos, kas gauna paramą mokslo tyrimams, naudotis šią uh, e, sistemą privalomai. Tiesiog uh, bandame interpretuoti teisės aktus ir aiškinti juos vieningai visiems tiems, kas rūpinasi mokslo tyrimais. Ir e, ir mokslo tyrimų srities e, atstovai kreipiasi, žiūrimi, kokį generalinį direktoratą daugiausia, kalbame apie smulkų vidutinį verslą, aišku, ir mes supratome, kad ši situacija yra ne, nepakankama, netinkama ir mes pasistengsime tuos klausimus išspręsti artimiausių metų. Aš sutinku su ponia Jela Sender, jog vieno langelio sistema visose srityse, kai nekalba apie ES biudžeto naudojimą. Tai aišku, jeigu tokia sistema būtų sukurta viskam, tai aišku, tai būtų milžiniška faroniška sistema, per nelik sudėtinga ir komplikuota. Bet e, jeigu tokias sistemas kurtumėm atskirai, kiekvienam sektoriui, tokiam stambesniam sektoriui, manau, kad tai tikrai būtų naudinga tiem, kas ateityje gautų naudą, gautų paramą iš ES biudžeto lėšų. Uh, Dabar pakalbėčiau apie finansinės priemonės. Taip, čia gal komisija ne visiškai tinkamai pristatė savo pasiūlymus. Finansinė reglamente, tai reikia pasakyti, dar viskas prašiau atrodė. Finansinės priemonės buvo pristatytos kaip um, išimtis dotacijoms Taigi mes norėjome visų pirma iškelti juos iš dotacijų srities ir suteikti joms ypatingą statusą. Kaip, manau, daug kas iš jūsų jau žinote, mm, ekonominės biudžeto aplinkybės komisija paskatino plačiau panaudoti tas finansinės priemonės, išplėsti jų taikymą. Tad čia, aišku, reikės dar daug ką tikslinti, derinti be abejo tarp parlamento ir tarybos. Čia komisija yra pasirengusi tarpininkauti. Viena vertus. Ir ponia Greslė labai teisingai apie tai kalbėjo. Visų pirma, reikia aiškiai apibriežti, kas tai yra tos finansinės priemonės, aiškiau, detaliau tai padaryti. Čia, žinoma, mes pateiksime savo pasiūlymus teisės aktų leidėjams e, abiems institucijoms. Ir visų pirma, mes pažiūrėjome, kas buvo sename finansinėme reglamente ir dabar 130 straipsnė tai yra sudėta. Mes norime tiksliau apibriežti uh, kokios yra tos finansinės priemonės. Visų pirma, tai yra kokios buvo sename finansinėme reglamente. Um, turiu e, pavyzdžiui, e, lengvatinės palūkanų normos, investicijos į e, kapitalą, rizikos pasidalymo priemonės, tai yra tai, kas yra 130 straipsnėje tai turi būti sudėta arba į finansinį reglamentą, arba į deleguotosius aktus. Ir apie tai pranešėjai kalbėjo. Labai svarbu, aišku, tos sąlygos, kurios yra taikomos tokiams finansinėms priemonėms. Pone Greslė kelias tokias sąlygas jau paminėjo ir aš trumpai taip pat paminėsiu, ką mes turime omenyje. Parlamentui ir tarybai komisijos yra parengtas ir atsiųstas dokumentas, truputėlį jau pabandant tas mintis sudėlioti panašu, kad tos finansinės priemonės tikrai e, suteikia papildomos pridėtinės vertės e, tose srityse, kur nepakankamai yra išvy, kažkas tai išvysta, kur reikalinga papildoma e, parama, kur, tarkim, nėra pa, pa, pakankamai konkurencijos, kur galėtų tokios priemonės suveikti kaip, kaip paskaitos, kaip, kaip stimulas didesnėms investicijoms. Labai svarbu, kad ta institucija, kuri bus atsakinga už tokių finansinių priemonių valdymą ir priežiūrą, laikytųsi tokių pačių tikslų ir interesų, kaip kad ir uh, priežos, bendroji priežios institucija ir labai svarbu, kad mes turėtumėm galimybę patikrinti, ar e, tos finansinės priemonės ir atitinka e, iškeltiems uždaviniams. Yra visos techninės priemonės, e, kurios turėtų leisti patikrinti, kiek tos lėšos gali būti naudojamos ir dar kartą panaudojamos testiniu būdu, iki jos bus gražintos atgal. Uh, Taip pat yra visai lė kitų sąlygų, tarp jų svarbesnės, pavyzdžiui, yra tokios kaip, kad negali eiti net kalba apie pinigų plovimą. Labai svarbu, kad tie pinigai būtų naudingi užkertant kelią terorizmui. kad mokesniai standartai būtų taikomi tokie, kokie yra pripažinti visame pasaulyje ir taip toliau. Visą tai turi būti mm, sudėliota nuostatose mm, tų sutarčių, kurias sudarome su atitinkamai subjektais. Be abejo, mes pasižymėjome visas parlamento mintis ir labai svarbu, kad ir parlamentas, ir taryba būtų nuolat informuoja apie tai, kas vyksta toliau šioje srityje mes numatome jau dabar um, teikti ataskaitas, tai egzistuoja ir dabar, pakank, nors dar pakankamai riboto uh, dydžio tos ataskaitos, bet mes galvojame, kad labai svarbu teikti ataskaitas apie tai, kaip finansinės priemonės yra gyvendinamos ir kaip jos veikia finansinių požiūrių, um, kokį um, skatinantį vaidmenį jos suvaidina. Ir visa ta informacija a, turi būti kasmet pateikiama, galbūt birželio viduryje maždaug a, teisės aktų leidėjams, dviems institucijoms. A, Tai tokį mes darbą numatome atlikti toje srityje, apie ką kalbėjo ponė Greslė ir ponas Rivelinį, kad sulauktumėm palankaus įvertinimo iš jūsų pusės. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas bus patenkintas tuo, kad mes tikrai rūpinamės, jog vis, visos šios priemonės būtų tinkamai įgyvendinamos ir tinkamai prižiūrimos ir kad visą tai būtų patvirtinta. Na ir galiausiai pasidalytas valdymas. Pone Greslė pusantros dienos dirbo šiuo klausimu, dalyvavo seminare, aišku, tiek, kiek buvo įmanoma, kadangi turėjo ir kitų darbų, aišku, parlamente, e, seminare dėl pasidalyto valdymo. Aš noriu labai padėkoti jas už tai, nes tikrai buvo kalbėta apie tai, aš ir ponui Gair noriu padėkoti už tai, kad e, komisijos siūlymų buvo kalbėta apie tai, kokia yra valstybių narių atsakomybė ir taip toliau šio klausimu. Apie kainą kalba pasidalytas valdymas. Iš esmės tai eina kalba apie žemės ūkio lėšas, struktūrinių fondų lėšas, na ir dar žuvininkystės, aišku, fondo, kas yra žemės ūkio fondo e, dalis e, lėšas, vidaus imigracijos politikos e, pinigai taip pat. Taigi mes bandėme susitarti dėl bendrų struktūrų mes pasiremėme žemės ūkėje taikomų modelių. Tačiau valstybėms narėms kyla problemų dėl to. Be abejo, dėl to, kad jos jau dabar turi atitinkamas struktūras, kurios veikia, pavyzdžiui, ypatingai struktūrinių fondų gyvenimo srityje. Ir labai aiškiai noriu pasakyti, kad, na, bent jau taip yra. Turi agentūrą, kuri valdo kuri sertifikuoja ir kažkokią struktūrą, kuri atlieka auditą. Valstybės narės mums pasakė, žiūrėkit, ta institucija, kuri sertifikuoja prieš atsiūsdama komisijai a, mokėjimų prašymus, dirba labai gerai ir mes esam tikri, kad viskas yra gerai, kad ji labai naudingai prisėda prie tolerantinių klaidų rizikos mažinimo. Mes su parlamentu dirbame ir mm, stengiamės pasiūlyti komisijai, kiek įmanoma, mm, tokius variantus, kurie geriausiai būtų priimtini valstybėms narėms. Tai yra, kad na, ne per daug pertvarkytumėm visas tas struktūras, kurios jau dabar egzistuoja. Taigi, dėl akreditavimo. Čia vėlgi nieko naujo nėra, yra sektoriniuose teisės aktuose tai jau nustatyta. Čia e, žemės ūkiui ir struktūriniams fondams skirtingi yra numatyti reikalavimai, e, nuostatos. Akreditavimo funkcija yra tokia, kad e, ta institucija, kuri užtikrina lėšų valdymą, kad ji būtų pajėgi valdyti ES lėšas kaip galima geresnių būdų, pakankamai gerų būdų. Žemės ūkija iš esmės tai yra valstybės narės, kurios komisijai praneša apie tai, kad štai ta ar ana institucija yra įgaliota valdyti ES pinigus. Mes siūlome pritaikyti tam tikrą tokį mišrų modelį, kad tai būtų pasidalytas valdymas, kad tos institucijos dalytųsi to, val, to valdymo atsakomybę. Norime supaprastinimo, aišku, kaip ir e, žemės ūkio srityje, tai tarkim, dėl to, e, kurios institucijos, kurioms institucijoms yra pavedama atsakomybė valdyti ES lėšas. Ir kad komisija ne viską atiduotų valstybėms narėms, bet kad komisija taip pat šiek tiek dalyvautų tame akreditavimo procese. Mano manimu, kuomet kalbėjome apie tos pasiūlymus e, seminaro apibendrinamoje dalyje, e, valstybės narės gan palankiai įvertino e, tos pasiūlymus. Buvo ir audito institucijų, ir lėšas valdančių institucijų atstovų. Jie pakankamai palankiai įvertino tos pasiūlymus. Esmė būtų garantuoti testinumą. Yra tie, kas valdo lėšas vietoje, turėtų ryšį, kad būtų tas testinumas viso darbo iki pat e, tų generalinių direktorių, kurie tvirtina po to. Būtent kalbėtumėm apie sąskaitų patikimumo deklaracijas. Mums yra labai svarbu, kad tie sąskaitų patikimumo patvirtinimai, kurie atkeliauja iki mūsų, nuo pat uh, tų institucijų, kurios vietoje valdo lėšas, kad jos būtų naudingos, kad jie būtų naudingi mūsų generaliniams direktoriams atitinkamiems. jie kovo mėnesį yra pateikiami ir paskui turi būti naudingi iki pat viso proceso. Tie, kas valdo lėšas vietoje, turėtų apimti tą patį laikotarpį, už kurį tą sąskaitų patikimumo patvirtinimą duoda generaliniai direktoriai. Mes bandome tuos laikotarpius suvienodinti kad jie apimtų konkrečiai e, tuos biudžeto metus, tą laikotarpį, už kurį sąskaitų patikimumą, patikimumo patvirtinimą pateikia generaliniai direktoriai. Čia yra visų pirma dėl datų problema ir dėl audito. Datų problema ir dėl tų, kurie valdo sistemas vietoje, ir, ir dėl tų, kurie paskui atlieka auditą, kad jų datos sutaptų. Todėl mes ir pateikėme iš pradžio tokį pasiūlymą, kad sausio pirmai dienai vasario 15 gautumėm informaciją, kad po to generaliniai direktoriai turėtų galimybę viską išanalizuoti ir jau parengti savo sąskaitų patikimo deklaracijas. Mane Greslė pranešime išryškino, e, kaip ir panas Rivelinė, tą datų problemą. Mes seminaro metu taip pat pabandėme pateikti atitinkamus pasiūlymus, būtent kad galėtumėm suderinti e, tuos laikotarpius, e, kad komisija laiku gautų ataskaitas. Mes pasiūlyme, kad komisija konkrečiai ir pakoreguotų visą procedūrą, kaip yra rengiamos visos ataskaitos, už kokius laikotarpius. Tai mes galvojame, kad būtent, kad būtų užtikrintas tas pasidalytas valdymas tinkamai, reikėjo tuos laikotarpius suderinti. Mes komisijai pasiūlėme atitinkamai tą, ką aš jums pristačiau ir atitinkamai ir valstybėms narėms, ir jums. Uh, Problema yra ta, kad mm, negalime toliau taikyti dabartinės sistemos, kadangi tol, e, toleruotinų klaidų lygis yra pernelyg didelis. Audito rūmų ataskaita 2009 metams yra būtent tai išiškinta, tai yra ataskaitoje, kurią dabar analizuojate, yra pasakyta, kad toleruotinų klaidų lygis yra pernelyg didelis. Mes taip pat pasakėme, kad mes išklausėme ir valstybių narių, ir ponia Greslė dalyvavo tose diskusijose, kad iš tikrųjų reakcija buvo labai neigiama. Mm, valstybės narės visiškai nenori keisti savo pozicijos. Manau, kad, na, galbūt iš dalies galima suprasti tokią reakciją, tačiau komisijai tai yra visiškai nepriimtina. Dėl tam tikrų priežasčių, kurių galime, prie kurių mes galime sugrįžti, aišku jei pageidautumėt. Atsiprašau, kad pakankamai ilgai kalbėjau, bet aš stengiausi sureaguoti į visus parlamentarų išsakytus klausimus. Ačiū. Tai eh, Nemanau, kad eh, problema yra tai, kad kalbėjote taip detaliai, atsakydamas į kolegų iškeltus klausimus. Žinoma, laiko mes turėjome pakankamai ir labai gerai, kad pasinaudojame tuo. Ačiū už tiesumą ir už pasiūlymą toliau aptarti su pranešėjais įvairius likusius klausimus. Kaip ten bebūtų, šis darbas neleis mums atsipalaiduoti dar keletą savaičių ar mėnesių. Ponas Bostokas iš auditorumų turi kažką pasakyti. Ačiū, ponia pirinkė. Du trumpi pastebėjimai iš jūsų draugo auditorumų. Pirmasis pastebėjimas rūmai pateikė nuomonę šio pas, dėl šio pasiūlymo. Jeigu galime dar kaip nors padėti, mes pasistengsime tai padaryti. Ir antras pastebėjimas. Komisijos pasiūlyme yra tam tikrų pasiūlytų pakeitimų išorės audito funkcijoms. Būtent tam darbui, kurį darome mes. Kaip matėte iš mūsų nuomonės, kai kuriuos tų pasiūlymų mes laikome labai blogais gana blogais, o kai kurios labai blogais. Ir tikimės, kad ponas Rivelin ir ponė Greslė, jūsų komitetas ir biudžeto komitetas atsižvelgs į mūsų išdėstęs pastabas. Manome, kad Europos interesais teis, te, rūmai turėtų vykdyti savo auditus kaip galima veiksmingiau ir manau, kad jūsų komitetas ypač tuo yra suinteresuotas. Ačiū, ponė pirminkė, tikiuosi, kad ne per ilgai kalbėjau. jeigu įdėtumėte savo pastabas į butelį, tai būtų pastabos butelyje. Pone Greslė ir ponas Reveninė dar noriu pasisakyti. Ähm, Ačiū už įdomias mintis. Manau, kad e, auditorumo atstovams būtų, būt, būtume galėję ir mm, daugiau skirti dėmesio, tačiau uh, Na, jie taip ilgai nekalbėjo. Manau, kad sugebėsime rasti tinkamus sprendimus ir Čia būkime atviri, kad tų sprendimų, kurių nesugebėsime surasti dabar, turėsime laukti iki 2020 metų. Ir pono Gairio adresu noriu pasakyti, kad gali taip atsitikti, kad dėl didelio skaičiaus pakeitimų mes sužlugdysime bendrą darbą. Kita vertus suprantu, kad procedūra tikrai nėra paprasta ir niekam nenoriu prieštarauti, tačiau nesame pasirengę tinkamai šiai, reform, šiai reformai e, ir aš taip pat dėl GTI e, bendrųjų technologijų iniciatyvų jos yra paremtos atitinkamais, atitinkamomis vertinimo ataskaitomis. Iš viso tų ataskaitų yra dvi, aš jas perskaičiau per savaitgalį, nes žmogui draugų nereikia, gali jis ir vienas gerai gyventi, mano nuomonė. Taigi koncepcija, kuri siūloma pirminė, yra pakankamai smarkiai išplėsta. Nežinau, ar reikia tokio masto. Ir tikrai niekas negalėtų man e, priekaištauti dėl priešiškumo pramonės įmonėms arba kitoms rytims, tačiau mano nuomonė tikrai nereikėtų visų punktų įtraukti į pasiūlymą, nes galiausiai mes e, prarastume iš akių bendrą vaizdą. <clears throat> Mes e, tuo tarpu turime galimybės iškilus tam tikroms problemoms e, gražinti jas svarstyti komisijai arba perduoti jas svarstyti komisijai ir galėčiau prognozuoti, kad per artimiausius metus mūsų lauks tikrai nemažai darbo. Dabartiniai pasiūlymai, mano nuomonė, tikrai negali būti priimti. Ir noriu grįžti dar prie klausimo, kurios minėjo kolega Revelin, tai yra deleguotų teisės aktų klausimo. Mes neturime jokio generalinio įgaliojimo e, po Lisabonos sutarties įsigaliojimo tvirtinti įgyvendinimo nuostatas. Komisija turi iš mūsų paprašyti atitinkamų gyvendinimo nuostatų ir komisija pateikė prašymą dėl šimto straipsnių iš daugiau nei dviejų šimtų. Ir dabar turėsime išsiaiškinti, ar visiems šiems straipsnius ir punktams reikės atitinkamo gyvenimo nuostatų. Komisija tuo tarpu yra pasirengusi pati tik tai 16 tokių gyvendinimo nuostatų pateikti. Ir e, turint omenyje, kad e, sprendimai yra priimami pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą, padėtis pasikeitė ir mūsų komitetas turi daug daugiau darbo tvirtindamas biudžeto vykdymus. Mes to tarpu uh, numatėme papildomą mėnesį laiko E, mes dabar prieimėm sprendimą paankstinti biudžeto vykdymo patvirtinimą, perkeliame atitinkamą nutarimą iš e, gegužės į balandžio mėnesio plenarinę sesiją, taigi reikėtų numatyti dar vieną papildomą posėdį, e, pagal kurį reikėtų šios klausimus sistemai aptarti. Mes atsisakome keturių savaičių, kiti atsisako tik dviejų savaičių, tačiau Mes turėtume apsispręsti arba daryti tai taip, kaip nuspręsti, arba visiškai nedaryti. E, turime derinti savo tvarkaraštį taip pat su kitomis institucijomis. Ir Tvirtinant biudžetą, biudžeto vykdymo patvirtinimas yra taip pat naudingas dalykas, rengiant naują biudžetą, todėl aš norėjau sutrumpinti šį laikotarpį. <clears throat> Dėl procedūros kol kas yra neaišku, ar per pirmąjį svarstymą e, bus priimtas galtinis sprendimas, ar pasitelkus sudėtingesnę procedūrą. Taigi mes e, taip pat esam pirmą kartą numatę patikos fondus ir e, tas vieno langelio sistemos pasiūlymas, mes jau nuo 2007 teikime atitinkamus pasiūlymus, į kuriuos komisija neatsižvelgė, dabar galų galia tai buvo padaryta ir mes laikome tai teisingu žingsniu. Dėl patikos fondų norėtume apriboti jų veiklą tiesioginė lėšų valdymu ir po 2020 metų, jeigu tas modelis pasitvirtins, galėsime žengti toliau. Pirmininkas, ačiū galutinis žodis apibendrinti diskusiją suteikiamas mūsų komiteto pranešė pana Rivelį. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad mes tikrai turime trumpinti laiką, bet per greitai dirbti negalime. Čia susidurime su labai sudėtingais klausimais, kaip sakė ponia Gresna, deleguoti aktai, kai kurių institucijų poziciją ir taip toliau. Taigi mes pasistengsime dirbti kaip galima greičiau, pasiratosime rankovės, tačiau norime ir tų trumpų komentarų iš audito rūmų. Jie yra vertingi. Su ponia Greslė pritarėme, kad reikia susitikti su komisija, kad galima greičiau pasitarti ši tema yra tikrai subtili. Ačiū. Labai ačiū visiems už pasisakymus. Dar galime baigti šio klausimo aptarimą. Toliau dar ponia Ajala Sender prašė skirti šiek tiek laiko aptarti 33 klausimą, tai yra e, socialinių ir ekonomikos reikalų komiteto biudžeto vykdymo patvirtinimą. Atrodo, įvyko tam tikrų e, pokyčių čia, man atrodo, Jela Sender nori pateikti pakeitimų. Galbūt ir kurį, galbūt jį paaiškins, kodėl jį nori pritarti biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Reikėtų aptarti šį klausimą iki 25 po 5, po to vyks uždara, uždaras posėdis ir visą likusį laiką norėčiau skirti susitikimui su ponui Engvirda. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū, kad leidote aptarti šį klausimą. Man tai yra nauja procedūra. Aš esu pateikęs prašymą pranešėjui ir biudžeto kontrolės, biudžeto komiteto pranešėjų atidėti trumpam ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biudžeto vykdymo patvirtinimą dėl žinių, kurias gavome kovo 11 dieną. Olaf tarnyba pradėjo tyrimą dėl skundų susijusių dėl e, ekonominių ir socialinių reikalų komiteto įvairių skyrių vykdytų klaidų ar netinkamo lėšų valdymo ir tai yra pakankamas pagrindas atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Anglų kalba pateikiau pateisinimą šiam prašymui. savo pakeitimams ir vėlinį pranešimui. Ir galiu paaiškinti, kokios problemos yra nustatytos ekonominių ir socialinių reikalų komitete. Nuo 2009 metų balandžio mėnesio dėl tų problemų atsirado pažeidimų. Vienas iš mm, biudžeto komitetų, komiteto narių pateikė e, kreipimas į Olaf ir Olaf pradėjo tyrimą. Manau, kad e, reikėtų atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tikiuosi, kad čia problemos nebus, nes esame tai darę ir anksčiau. Kai Olaf pradėdavo tyrimus, mes atidėdavome biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Galbūt taip būtų pateisinama ir dabar. Kiek žinau, ir kiek man pavyko išsiaiškinti, e, tas problemas ekonominių ir socialinių reikalų komitete. Tai problemos egzistuoja nuo 2009 metų balandžio. buvo taikomas disciplininės priemonės. Ir yra iš tikrųjų priežasčių, kad būtų atidėtas biudžeto vykdymo patvirtinimas. Ačiū. Ar kolegos nori komentuoti šį pasisakymą? Galbūt dvi šalių ar daugia šalių pagrindų tarp frakcijų galėtume aptarti šį klausimą. Gal ponui Riveliniu galėtume suteikti minutę, jis, man atrodo, toj sugrįž. Ponas Sondergardas taip pat norėjo pateikti savo pasiūlymą ar užduoti klausimą. Norėčiau, kad mano pasiūlymus apsvarsytumėte. Na, ponas Rivelini Jūs kaip pranešėjas gal turite ką nors pasakyti apie pasiūlymą pateikti pakeitimą žodžiu. Ar pritarėte tokiam pakeitimui? Ar tai sukurs didžiulių problemų? Aš nesutinku. Kovo 11 dieną iš tiesų prasidėjo tyrimas dėl ankstesnio ispanų tarnautojo skundo. Tačiau mes visi norėtume sužinoti visą šią informaciją susijusią su tyrimu, tačiau biudžeto vykdymo patvirtinimo atidėjimas turėtų neigiamą poveikį ekonominės ir socialinių reikalų komiteto darbui ir galbūt netgi pačiam tyrimui. Manau, kad tyrimo pradėjimas nėra pakankama priežastis atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Dėl to Olaf gali tapti sunkiau gauti informaciją. Man atrodo, kad pranešime galime tai paminėti ir galime pasakyti, kad reikia ir toliau stebėti, kokius sprendimus priims Olaf, tačiau nemanau, kad pakeitimas yra priimtinas. Mm. Gerai, nemanau, kad mums reikia ilgos diskusijos, situacija yra gana aiški, rytoj balsuosime dėl 33 klausimo. Ir vienas pirmųjų balsavimų bus, ar patvirtinsime ar nepatvirtinsime e, biudžeto įvykdymą. Ir komiteto dauguma nuspręs, ar tarsime taip ar ne. Jeigu dauguma pritars biudžeto įvykdymo patvirtinimui, jo atidėjimui, tai tuomet e, ponė Ajala Sender galės pateikti savo pakeitimą. Nes tai būtų pateisinimas, kodėl reikėtų atidėti biudžeto vykdymą. Tačiau visų pirma reikia balsuoti, ar patvirtinsime biudžeto vykdymą ar ne. Ar tinka toks veiksmų scenarius. Gerai, tuomet baigiame viešąjį posėdį. Dabar transliacija bus nutraukta, o likusi posėdžio dalis bus uždara. Todėl prašau visus, kurie neturi teisės lankytis uždarose posėdžiuose, išeiti iš posėdžio salės, kad galėtume susitikti su ponu Engvirda.